27 sausio 1944 metais e, Aušvico koncentracijos stovykla buvo išlaisvinta sovietų armijos. Tie vaizdai, kuriuos pamatė e, kareiviai, sukrėtė juos ir sukrečia pasaulį likščiol. Lavonų kalnai, krematoriumai, batų, akinių ir žmonių plaukų kalnai buvo sunaikintų gyvenimų liudininkai. Tie vaizdai parodė, kad mirtis buvo arčiau nei gyvenimas. Ir tie vaizdai įsitvirtino žmonijos kolektyvinėje atmintyje. Daugeliui Aušvico kalinių Šis išlaisvinimas e, buvo per vėlyvas. Daugiau nei milijonas žmonių e, šioje naikinimo stovykloje buvo nužudyti. Jie žuvo iš bado, kankinami, atliekant įvairius e, nusikalstamus medicininius tyrimus ir sistemiškai naikinant juos dujų kamerose. Daugeliu Jaunimo iš e, Vokietijos, Lenkijos, e, Olandijos e, daugelis Romų, homoseksualių žmonių, karo belaisvių, politinių belaisvių. Ir daugeliui vaikų ši stovykla buvo gyvenimo pabaigos vieta. Šių žmonių gyvenimas buvo vertinamas kaip e, žmogaus gyvenimo nevertas gyvenimas. Šie žmonės ir jų gyvenimai buvo sunaikinti, o Aušvico stovyklos prižiūrėtojai siekė, kad jų gyvenimai būtų sunaikinti. Aušvico stovyklos patirtis yra viena skaudžiausių mūsų istorijoje. Aušvico stovykla lieka mums kaip priminimas ir tai įrašyta ir Aušvico stovyklos atminimo lentoje. Aušvicas visada liks e, įspėjimo riksmas. Nusikaltėliai savo asmeninę kaltę nusinešė į kapus, tačiau ta bendra atsakomybė pasaulio tautų Um, atsakomybė ir mano tautos atsakomybė išliks. Ta atsakomybė reiškia, jog mes įsipareigojame nebetrišti to mazgo ir ši atsakomybė perdodama iš kartos į kartą. Istorija nesikartoja, tačiau iš praeities e, išauga dabartis. Ir tai, kaip mes traktuojame savo istoriją, lems e, mūsų žingsnius į ateitį. Aušvice įvyko neįsivaizduojami dalykai kasdien. Todėl mes kasdien norime ginti tą laisvę, tą žmogaus orumo neliečiamumą. Todėl kasdien pasisakysime prieš tokią mąstyseną, kuri galvojame, kad Europoje jau neegzistuoja. Tai yra neapykanta, antisemitizmas, ultranacionalizmas, netolerancija. Praėjus 70 metų po Aušvico išvadavimo Europoje žydai ir toliau jaučiasi nesaugiai. Jei taip vyksta, mus tai turėtų prabudinti. Šiandien turime kartu stoti prieš baimę, negalime užsikrėsti tą neapykantą, e, kurios vadovaujami Paryžiaus teroristai atliko išpolius. Mes turėtume kovoti su nepasitikėjimu, turėtume ginti laisvę, turėtume apsaugoti kiekvieno žmogaus orumą. Tokia mūsų užduotis. Praėjus 70 metų po pasaulinio karo ir po Aušvico stovyklos išvadavimo. Kaip tik čia Europos parlamente, kuriame susirenka e, įvairia tauti e, visuomenė, turime suvokti šią atsakomybę. Labai Jums ačiū. Kitas darbo atvarkės punktas – tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Italijos pirmininkavimo ES tarybai rezultatų. Sveikinu Italijos ministrą pirmininką Mateo Renzi. Ministrą pirmininkę, jums žodis.